Bitte nehmen Sie Platz. Prašome susėsti. Tęsime posėdį. E, Jūs gavote vakarykščio posėdžio protokolus. Jeigu turite prieštaravimų, sakykite. Tai jeigu ne, tai jis patvirtinamas. Dabar periname prie.